pasaulio maisto programos pagalbos schemai pabėgėliams iš Sirijos trūkumas. Ir pirmasis kalbėtojas ponas Dela Vedova. Pone pirmininkė, ponios ir ponai, ES yra um, humanitarnės pagalbos donorė. Ir ES yra didžiausia donorė. Uh, Beveik pusantro milijardo eurų nuo Sirijos krizės pradžios 2011 metais jau yra skirta Sirijai. Dar reikėtų priskaičiuoti 686 milijonus eurų iš komisijos biudžeto. Kaip žinote, taryba neseniai kartu su uh, E, parlamentu patvirtino taisomai 14 metų biudžetą. Dar numatyta 214 milijonų eurų, e, kurie bus skiriami humanitarniai pagalbai iš dar šių metų biudžeto. Tokiu būdu ES bando reaguoti į kriziją Sirijoje. Aišku, tai, jog mes stengiamės, stengiamės teikti humanitarinę pagalbą ten, kur ji reikalingiausia. Taryba vakar patvirtino savo išvadas dėl padėties Sirijoje ir Mes išreiškėme savo nuogastavimus, todėl kad buvo aišku, dabar aišku, kad 2014 e, metų jungtinių tautų organizacija nebegalėjo tinkamai teikti pagalbos dėl to, kad tiesiog lėšų trūko. Nebuvo galima teikti pagalbos ir jos pabėgėliams iš pasaulio maisto programos. E, taigi turime sutelkti lėšas, todėl kad artėja žiema ir pagalba žmonėms bus labai reikalinga. Kreipėmės į valstybės narės ir jos kaip pagrindinės donorės iš karto sureagavo. Pasaulio maisto programa galės vykti ir toliau. Niderlandai, Airija, Belgija, Vokietija skyrė 140 milijonų dolerių likščiol. Europos Sąjunga bendrai reaguoja į pagalbos šauksmą, telkdama tinkamą finansavimą. Mes tengiamės užkamšyti atsivėrusias e, spragas pasaulio maisto programos pagalbos schemoje. Kol kas dar yra 1,6 e, milijonų spraga kurios niekaip nepavyksta padengti, tačiau ši pagalba e, yra būtina siekiant padėti ne tik e, išorės pabėgėliams, tačiau ir šalies viduje perkeltiesiems asmenims. Daugelis pabėgėlių išvyko iš šalies dėvėdami tik tai, ką tuo metu dėvėjo. Taigi jiems pagalba yra būtina. Mes turime užtikrinti jiems maisto tiekimą, suvokdami, kad tiems žmonėms pagalbos reikia, kad jie praradę absoliučiai viską taryboje vyko labai konstruktyvės ir koordinuotos dėrybos. Kartu su komisija mes bandėme imtis e, visų reikiamų priemonių, kad pagalbos teikimas būtų koordinuojamas taip, kaip reikia. Taip pat stengiamės užlopyti tas finansavimo spragas, kurios likščiol buvo. Dar kartą pabrėšiu, kad valstybės narės yra pagrindinės pasaulio maisto programos donorės daugiau nei 150 milijonų eurų 2014 metais buvo pervesta siekiant padėti žmonėms nukentėjusiems nuo krizės Sirijoje. Ponios ir ponai, pasaulio maisto programa yra viena pagrindinių priemonių, per kurią ES teikia humanitarinę pagalbą. E, Dvišalėme lygmenyje programa ir valstybės narės bendradarbiauja jau keletą metų. Tuo tarpu dabar mes veikiame kaip Europos Sąjunga, kaip visuma, bandydami užtikrinti sklandų programos įgyvendinimą. Turime siekti, kad nekaltoms aukoms būtų tinkamai padedama. Ačiū, ponė ministrė Delavedova, taip pat dėkoju už tai, kad e, kalbėjote neviršydami savo kalbėjimo laiko. Dabar komisijos narys ponas Tilianidas. Ačiū, ponė pirmininkė, gerbiami parlamento nariai, kolegos. Esu dėkingas už galimybę kreiptis į jūs šios svarbių klausimų. Be jokios abejonės Sirijos krizė yra beprecedentinė. Tiek kalbant apie humanitarinius padarinius bei finansinės pasiekmes. Tarptautinių donorų skubi reakcija yra būtina, jeigu norime išvengti, kad situacija dar labiau pablogėtų. Nuoseklus atsakas šiai kriziai nėra įmanomas remiantis įprastiniu biudžetu. Reikia dirbti kartu, kad būtų įmanoma ES atitinkamai sureaguoti. Mums tenka kolektyvinė atsakomybė surasti priemonių, kaip galėtume pasiekti tą tikslą. Pasaulės, pasaulio maisto programos finansavimo sumažinimas turės didelės įtakos svarbiausioms mūsų laikų komentarinėms krizėms. Aš norėčiau pabrėžti, kad ES bendrai reaguoja į Sirijos krizės poreikius, mes reaguojame ir į kreipimąsi, pasaulio maisto programos kreipimąsi, kuri pagalba atnaujins Sirijos pabėgėliams. Norėčiau aš nuoširdžiai padėkoti už plačią Europos parlamento paramą šioje krizėje. Europos Sąjunga vadovavo, kuomet tartutiniu mastu buvo reaguojama į Sirijos krizę, mes skiriame daugiau nei 3,1 milijardo eurų. Iš tos sumos 600, 661 milijonas eurų buvo skirta iš Europos komisijos humanitarnės pagalbos biudžeto. 120 milijonų eurų buvo skirta pasaulio maisto programos veiklai Sirijoje ir kaiminėse šalyse. Pasaulio maisto programa yra antras pagal dydį humanitarnis partneris po jungtinių tautų CHCR. Mes esame įsipareigoja palaikyti tą partnerystę su šia programa ir mes skubiai dar skiriame papildomai 5,5 milijono eurų, milijardų eurų Sirijos pabėgėliams. Su tokia suma mūsų bendras 14 metų finansavimas siekia 18 milijonų eurų. Šalia 61 milijono eurų, kurie buvo skirti 2013 m. gruodžio mėnesį. Mes ir toliau sieksime mobilizuoti papildomas lėšas. Ir tai nėra joks sutapimas, kad prieš keletą dienų tiek pasaulio maisto programa ir OHA organizacija įvertino ES pastangas dosniai teikti humanitarinę pagalbą. Be jokios abejonės pasaulio maisto programa yra labai reikalinga šioje krizėje. 1,8 milijardo dolerių šiais metais skiriama per šią programą ir tai šalia 1,6 milijardo eurų, kuriuos skiria jungtinės tautos ir tik tai 16 procentų tų poreikių yra net, nėra finansuojami. Pasaulio maisto programa yra vienas iš daugybės partnerių, kuriams, kuriam desperatiškai reikalingas finansavimas. Dėl to mes nekartą įspėjome donorų bendruomenę, kad atotrukis tarp poreikių ir finansavimo nėra tvarus. Sirija yra ta šalis, kuri susiduria su didžiausia krize. Tai yra ne, ne vienintelė krizė, Pamastykime apie Iraką, Centrinę Afrikos Respubliką, Pietų Sudaną ir kitas vietas. Visos šios krizės įrodė, kad humanitarnis biudžetas nėra pakankamas ir tikrai pinigų niekuomet nepakaks. Dėl to reikalinga, reikalingos veiksmingesnės, tikslingesnės humanitarnio humanitarės pagalbos partnerių operacijos. Tas pats pasakytina ir apie pasaulio maisto programą. Šiais metais mes 165 milijonus eurų būsime skyrę humanitarniai pagalbai Sirijos krizė, krizės, krizė išspręsti. Tai yra pusė 350 milijonų eurų sumos, kurios, kurią sukaupėme 12 metais. O šiais metais Mūsų komisijos pradinis humanitarnis finansavimas sieks 100 milijonų eurų. Mums reikia papildomų lėšų, kuo galima skubiau ir aš naudosiuos visais, visomis galimybėmis, kad pasiekčiau tos sumos. Tačiau vien tik mano pastangų dėje nepakaks. Mums reikalingi aiškus kolektyviniai veiksmai, ir sekančiais metais 7,2 milijardų dolerių reiks vien tik tai Sirijos krizės padarniams išspręsti. Ir tai yra didžiulis išaugimas, bet, lyginant su 6 milijardų dolerių suma šiais metais numatyta ir reikalinga. Sirijos krizė bus svarbus prioritetas ateinančiais keliais metais ir visas regionas yra nestabilus ir jaučia tos krizės padarinius ir mes turime surasti būdų, kaip būtų galima padidinti finansavimą, kad jis būtų tvarus, nes priešingų atveju tai bus skubus problemos išsprendimas, o mums tuo tarpu reikia ilgalaikio požiūrio. Mes turime laikyti savo įsipareigojimų. Kalba eina ne vien tik tai apie moralinę pareigą. Kalba eina ir apie gyvybės, mirties klausimą milijonams Sirijos pabėgėlių. Kaip žinote, prieš keletą dienų aš sugrįžau iš bendros misijos su Frederika Morgerini ir Johannes Han iš Turkijos. Mes susitikome ir su pabėgėliais, kurie atbėgė iš Sirijos. Situacija tikrai yra sunkiai apibūdinama. Ir tuos apkarpimus, finansavimo apkarpimus, būtent tie žmonės pajus pirmiausia. Taigi mums tenka atsakomybė užkirsti tam kelią. Mes turime dirbti kartu, kad išvengtumėme tokios situacijos. Juk galiausiai Sirijos kriziai reikia politinio sprendimo. Jungtinių tautų specialusis pasiuntinys Demistūra susilauks visapusiškos mūsų paramos savo darbe ir ta parama buvo išsakyta ir užsienio reikalų ministrų tarybos išvadose. Dėkoju uždėmesį. Labai ačiū, pane komisijos narys Tilienidis, kolegės kolegos, prasidės diskusijos. Deja, laikas mus spaudžia dar labiau, todėl labai griežtai e, stebėsiu, kiek jūs kalbate. Pirmiausia, žodis kolegai ištyra. Pusantros minutės ove četiri godine koliko traje oružani konflikt u Ačiū pirmininkė. Per pastaruosius metus nuo pat konflikto Sirijoje pradžios nekartą šiuose rūmose sakėme ir akcentavome, kad šiuo metu tai yra didžiausia humanitarinė krizė pasaulyje. 14 milijonų žmonių Sirijoje reikia skubiai suteikti humanitarinę pagalbą. 7,5 1,5 milijono pabėgėlių kaiminėse šalise naudojasi pasaulinio maisto programa. Dėja, kuriam laikui tos programos veikimas buvo sustabdytas dėl lėšų trūkumo. E, reikia kaip galima greičiau surinkti lėšų, kad ir toliau būtų teikiama pagalba pagal pasaulinio maisto programą. Komisijos narios Telenidės reakcija yra tikrai padrasinanti, jis ragina teikti pagalbą tai programai. Labai svarbu, kad ES vykdytų visus savo įsipareigojimus ir darytų tai laiku. E, girdėjome, kad yra tam tikrų įsiskolinimų tai programai, bet ES laiku yra išsiuntusi visas lėšas. Ji turėtų ir toliau taip elgtis, turi teikti humanitarnę pagalbą tokiom šalims kaip ši. Nuo to priklauso žmonių gyvybės, žmonių gyvenimai. Turėtume kreiptis ir į kitus tarptautinius partnerius, kad jie prisimtų daugiau atsakomybės už humanitarinę pagalbą. Ta humanitarinė krizė Sirijoje yra susijusi su paties konflikto priežastimis, reikia ieškoti sprendimo, tačiau tarptautinė bendrija neturi mažinti pagalbos. Ačiū. Ačiū, pono Ištier, dabar dvi minutės ponas Noizer. Herr Präsident. Pone pirmininkė, pone komisijos nariai gerbiamas ministre. Visi politikai norėtų kuo greičiau ir efektyvios pagalbos Sirijos pabėgėliams, tačiau finansavimas nėra pakankamas, taip pat trūksta ir maisto produktų. Todėl politikų patosas yra siaubingas, jie įspėja, kad žmonės kursta ir vargsta. Pavyzdys, mano partija priklauso Vokietijos vyriausybė, kuri teigia, kad ši katastrofa yra šimtmečio katastrofa. Lyja, tada šala, tada mirštama. Netrūksta užuojautos ir dramos. Tačiau, ką duos tas patosas ir dramat Tiškumas, e, jei kaip panagrinėsime, kokie skaičiai. Nuo 2013 metų pagalba vis mažėja. Valstybės narės chroniškai ir tikslingai mažina teikiamą pagalbą iš šiai programai. Na, Kalėdos artėja ir ne tik todėl turėtume atidaryti sienas, atverti širdis, bet dar svarbiau turėtume atidaryti ir savo pinigines. Ačiū kolega Noizer, dabar kolega Karski. Pane pirmininkė, vienas iš kruviniausių konfliktų Sirijoje nusinešė 20 tūkstančių žmonių, tūkstančiai e, gyvybių, tai yra e, tūkstančiai žmonių turėjo persikelti. Sada, sado mieste, biblinėme mieste mieste dabar jau nebėra gyvos dvasios, ten grįvėsiai. 2000 metų šiame regione gyvenę žmonės buvo išžudyti. 3 milijonai žmonių persikėlė į kaiminės šalis, 7 milijonai tapo perkeltieji e, šalies viduje, apie 5 milijonai persikėlusių asmenų yra vaikai. Didelė pagalba šiems žmonėms yra teikiama iš maisto programos. Jie persikėlė į tokias šalis kaip Egiptas, Turkija, kitos šalis. Gruodžio mėnesį teikiama pagalba nėra paga, pakankama, pavyko sutelkti tik valstybių teikiamą pagalbą. Turime stengtis, kad šie žmonės netaptų karo įkaitai. Ačiū, kolega Karski. Dabar e, kolegas Teličius. Pirmininkė, ministrė, Atsiprašau dėl to, kad iš karto po savo pasisakymo turėsiu išeiti, nes vyks mūsų frakcijos susis, su, posėdis dėl svarbaus dokumento, dėl kurio balsuosime rytoj. Aš buvau vienas iš tų, kurie inicijavo šią diskusiją. Manau, kad komisija pateikė išsamų, greitą atsaką, bet aš tebesu susirūpinęs. Esu susirūpinęs todėl, kad maisto pagalbos tiekimo sustabdymas yra ne tik labai žalingas, tai yra beveik baudžiamasis nusikaltimas, turint galvoje, kokioje padėtyje yra pabėgėliai. Bijau, kad po kelių mėnesių mes atsidursime labai panašioje padėtyje. Aš suprantu, kad jūs tai puikiai suvokėte ir norėčiau paraginti jūs, e, remiant šiam parlamentui, būti griežtam. Tai galbūt skamba kaip klišė, bet e, tikrai jūs paremsime, kai jūs kelsite reikalavimus mūsų partneriams. Mes kalbame ne tik apie pabėgėlius, mes kalbame apie padėtį kaiminėse šalise. Matome, kad ten žlunga ekonomika, socialinės sistemos, senka maisto ir vandens atsargus. Pažvelkime į Libaną. Ten gyvena maždaug 4 milijonai žmonių ir į tą šalį prie, prie sienos atvyko milijonas pabėgėlių. Taigi mes turime labai atidžiai stebėti. E, nagrinėti šią temą. E, tikėkitės mūsų paramos ateityje, tačiau mes e, turime didelių lūkesčių. Ačiū ponui Teličkiui. Dabar pusantros minutės ponas Chrysogonos. Ačiū. Kalbant apie Siriją, matėme, kad 3,5 milijono žmonių buvo priversti išvykti iš šalies, daugelis iš jų atvyko į ES kaimininės šalis. Kad patenkintume netidėliotinus e, tų žmonių poreikius buvo skirta 18 milijonų eurų, daugia, didel, didelę tos sumos dalį skiria ES. Tačiau e, laikantis kon, konvencijos taisyklių, E, reikia galvoti apie žmonių saugumą, išlikimą. Dabartinė prieglopšio sistema yra nehumaniška. Praktiškai žmonės atsiduria spastose, ypač tose, toje šalyje, į kurią atvyksta pirmiausia. Čia turiu galvoje pirmiausia Graikiją ir Italiją. Ir žmonės ten įstringa, nes būtent ten jie pirmiausia įkelia koją į ES teritoriją. Ten yra pažeidžiama tarptautinė humanitarinė teisė. Ir turėdami galvoje dabartinę situaciją, turime sukurti teisingesnę naštos pasitalimo sistemą šalis e, esančios Europos šiaurėje iš tikrųjų yra daug, daugelio tų žmonių kelionių tikslas paskirties šalis ir tos šalis taip pat turi prisimti atsakomybę už solidarumą. Jos tai yra įsipa, daryti įsipareigojus pagal sutartį. Ačiū ponui Kris, Krisokonos. Dabar ponas Smith. Pirmininkė, ačiū kolegos, komisijos nariai. Noriu padėkoti Jums už greitus veiksmus reaguojant į tą e, nepaprastą krizę, dėl kuri susidarė dėl maisto programos. Uh, Bet turiu porą klausimų. Ar Jūs manote, kad pasaulinė maisto programa susidūrė, susidūrė su sisteminėmis problemomis? Ji buvo priversta sustabdyti savo veiklą, nes tiesiog patyrė per didelę naštą. Aš manau, kad reikia toliau gilintis, kodėl tai buvo padaryta, turint galvoje padarinius. Kitas, dalyk, kitas klausimas jūsų išvyką su kitais komisijos nariais. Humanitarnis aspektas tik da, yra dalis šios problemos, reikia ir politinio sprendimo. Gal galėtumėte pateikti daugiau informacijos, kaip ES ir įvairios tarnybos derina su valstybėmis narėmis e, įvairių valstybių narių karinį dalyvavimą tame regione kaip, ar yra galvojama apie padarinius ir taip pat ar galvojama apie nuseklę pabėgėlių politiką, kurią vykdytų mūsų valstybės narės. Kai kurioms iš jų sekasi geriau, kitoms praščiau. Ačiū. Dėkoju, ponas Smith, ponas Funtulis. Vieną minutę. Pirmininkė, kolegos. Pasaulio maisto programos finansavimo trūkumas yra tragiška, tragiškas padarinys žmonėms, ypač artėjant žiemai. Ir tie žmonės, kurie bėga iš Sirijos, atvyksta į Egiptą, kitas kaiminės šalis, jie bando išgyventi ir jungtinės tautos suprato, kaip skubu reaguoti jų poreikius. Ir prašo, kad visi pasistengtų labiau. Tačiau kas yra atsakingas už karą Sirijoje? Karas vyksta dėl komisijos ir tarptautinės bendruomenės nuodėmių. Mes iš dalies esame atsakingi už tą krizę dėl mūsų intervencinių veiksmų Irake ir kitur. Dėl to pabėgėliams ir reikia dabar bėgti iš savo šalies. Aišku, jie vyksta į kitas viduržėmio jūros regiono šalis ir galiausiai, aišku, jie atvyksta į Graikiją ir Italiją, žinoma, dėl to, kad to šalis yra arčiausiai. Dėkočiu, dėkoju kitas kolega Milan Mon. Ačiū pirmininkė, dėkoju komisijos nary už pateiktą šiandien informaciją. Aš džiaugiuosi, kad gruodžio 9 dieną pasaulio maisto programa bus toliau veikianti ir vėl bus skiriama pagalba pabėgėliams ir perkeltiems asmenims. Tokia sistema reikalinga ir pasauliniu mastu, ir europiniu mastu. Mes matėme pastaruoju metu problemų ir reikia, kad visa tarptautinė bendruomenė įsipareigotų uh, padėti visiems tiems tūkstančiam žmonių, kurie yra perkelti ar pabėgę. Komisijos narių jūs kalbėjote apie tai, kad reikia teikti ir humanitarinę pagalbą ir ieškoti politinio sprendimo. Skubiausia, reikia užkirsti kelią augančiam smurtui. Yra ir naujų novatoriškų pasiūlymų iš jungtinių tautų pusės, specialusis pasiuntinys, laisvo zonos įkūrimas, taip pat vietoje stabdyti smurto proveržius. Aš tikiuosi, kad tai leis sukurti saugesnę atmosferą ir padėti tūkstančiams perkeltų asmen, asmen, asmenų. Mes taip pat turime nuosaikių Sirijos jėgų įtaką sustiprinti. Jie susiduria su režimu, kovotojais, partizanais tarptautiniai veikėjai irgi galėtų daugiau nuveikti. ES vaidina labai svarbų vaidmenį, kaip teisingai pažymėjo komisijos narys. Mums reikia vadovauti ne tik teikiant paramą, bet ir ieškant ilgalaikio politinio sprendimo. Ačiū toliau. Ponas Frunzulika. Pusantros minutės. Pirmininkė, komisijos nariai, ministrė. Pilietinis karas Sirijoje yra viena didžiausių šio dešimtmečio tragedijų ir panašu, kad pabaigos dar nematome. Tai yra plataus masto karas, dešimtys tūkstančių žmonių nužudyta, šalis sugriauta, milijonai žmonių perkelti arba pabėgę į kaiminę šalis. Tuo pat metu skubiai reikia juos apsaugoti ir teikti maistą ir galiausiai tam trūksta lėšų. 1,7 milijonų pabėgėlių Jordanijoje, Egipte ir Turkijoje trūksta maisto. Tai yra žmonės, kurie patenka į ES maisto programos finansavimą. Tai yra labai svarbus iššūkis tom šalims, kurios sutinka tuos pabėgėlius ir mes turime padėti tom šalims, kurios atveria savo sienas pabėgėliams, skirti tinkamą finansavimą ir pasidalinti naštą. Mes negalime dvėjoti, turime skirti daugiau lėšų ir taip reaguoti į užsitęsusią humanitarnę krizę Sirijoje ir kaiminėse šalise. Viešų lėšų, vieš, viešųjų lėšų mobilizavimas, taip pat privačių donorų lėšos leis išspręsti problemas. Tačiau toks sprendimas nėra nulatinis ir toliau ES valstybės narės turi prisimti atsakomybę dėl savo įsipareigojimų. Ir mūsų piliečiai mus remia šiuose veiksmuose. Pabėgėliai, kurie nukenčia nuo karo ir krizės, bėga ir gyvena stovyklose, jie kenčia nuo bado ir šalčio, jiems reikalinga tarptautinė pagalba, tų žmonių išgyvenimas yra esminis dalykas ir tai turėtų būti mūsų prioritetas. Dėkoju ponui Frunzulikai. Vieną minutę ponui Precel. Herr Präsident, meine Damen und Herren. Pone pirmininkė, ponios ir ponai, tragiška, kad pasaulio maisto programa turėjo sustabdyti savo, va, savo Sirijai teikiamą pagalbą. Aišku, tai, jog ES turi prisimti atsakomybę, kad programa ir toliau būtų vykdoma ir ši atsakomybė turėtų būti ne tik ES, tačiau ir valstybių narių. Reikia sutelkti um, lėšas. Turime suvokti, kad um, Be ES vaidmens panaši situacija apskritai nebūtų susidariusi, tačiau vis dėlto mes šlubuojame gydydami simptomus. Svarbu ne tik atidaryti piniginę ir sienas, svarbu pažaboti konflikto priežastis. Arabų pasaulio šalis privalo prisimti atsakomybę, religinę atsakomybę, nes e, ta Sirijos situacija, regiono situacija yra paženklinta islamizmo problemų, todėl būtent šią problemą ir turime spręsti. Ačiū, kolega Presel, dabar žodis ponui Nart. Ačiū, ponia pirmininkė. Jei atvirai, tai norėčiau pasveikinti ir padėkoti, todėl kad labai skubiai buvo imtasi priemonių, kad pasaulio maisto programa ir toliau veiktų. Didžiausi aplodismentai komisijai - 5,5 milijonai eurų skirtų tučto jau e, lėšos telkiamos ir toliau. E, pagrindinė problema vis dėlto yra savo įsipareigojimų nesuvokimas. Čia kalbu tiek apie ES institucijas, tiek apie valstybės narės. Nuolat buvo įsipareigojama teikti finansavimą šiai programai, Tačiau po kiek laiko tai buvo pamiršta. Manau, kad reikėtų valstybėms narėms tai priminti ir nereikėtų ginčytis dėl to taryboje. Ačiū. Kolega Arno. Kolega, situacija. Pone pirmininkė, pabėgėlių padėtis e, yra kelianti nerimą, ar jie būtų e, Turkijoje, Libane ar Jordanijoje. Norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į pabėgėlių, krikščionių pabėgėlių padėtį Libane atitinkamoje stovykloje. Tie pabėgėliai atvyko iš Homo ir kitų provincijų, kai tik prasidėjo neramumai norėdami išvengti islamistų ginkluotų grupių persekiojimo. Tai yra krikščionys Beirute, prisijungia prie krikščionių Beirute. Ir reikia pasirūpinti, kad tie žmonės nebūtų persekiojami. Ginkluotų teroristų grupės taip pat pabėgo iš Homs provincijos. Ir jiems buvo suteiktas pabėgėlių statusas ir jie gavo pagalbą. Valstybės narės turi pareikalauti, kad jungtinės tautos stabdytų tokį neprimtiną diskriminavimą, nu, nukreiptą prieš krikščionis. No. Gracias, president. Ačiū, pana Valenčia. Ačiū, pirmininkė. Atrodo, kad pasaulis žlunga, situacija kritinė. Tik įsivaizduokite 1,7 milijonai žmonių nukentėjo, žuvo. Įsivaizduokite šeimą, kuris sėdi ir neturi ką valgyti. Tai krizė, kuri reikalauja atsako. Tačiau agentūros teigia, kad neįmanoma kažkaip žengti į priekį. Vyriausybės privalo laikyti savo įsipareigojimų ir mes turime daryti daug daugiau nei anksčiau darėme. Bet to Milijonai pabėgėlių Jordanijoje, Libane, Turkijoje laukia pagalbos. Valstybės narės turi prisimti savo įsipareigojimus. Mes privalome remti šią programą. Išsivyšiusios šalys turi priimti 130 milijonų pabėgėlių, tai yra dešimtadalis visų pabėgėlių. Pavyzdžiui, Brazilija jau suteikia pagalbą Sirijos pabėgėliams, tuo tarpu mes jų nepriimame. Komisijos nari, mes jūs remiame ir linkime jums ir toliau taip pat e, griežtai e, koordinuoti pagal, teikiamą pagalbą kolega G. Šidnenska. Noriu padėkoti. Milijonai civilių nukentėjo nuo ginkluotos ir jos konflikto, moterys, vaikai, neginkluoti žmonės, milijonai privalėjo palikti savo namus ir ieškoti pagalbos ir pastogės kitose šalyse. E, tačiau neturėdami e, maisto, šiltų drabužių, um, teisės į sveikatos priežiūrą. Mais, pasaulio maisto programa, e, kurios pagrindinė finansuotoja yra ES, yra labai svarbi. Tačiau dalis šios programos negalėjo būti vykdoma dėl nepakankamo finansavimo. Daugelis pabėgėlių atsidūrė dar sudėtingesnėse gyvenimo sąlygose nei anksčiau, tačiau jų viltis didelė. Mes turime siekti, kad šie žmonės nešaltų ir nebadautų, nepriklausomai nuo to, kas nutiktų. Ačiū, kolegė Židnianska. Kolegės tojos salėje nematau, todėl žodį suteiksiu ponui Kam. E- Ačiū pirmininkė, džiaugiuosi, kad yra atnaujinta pagalba. E, artėja žiema ir tas maisto programos sustabdymas dėl lėšų trūkumo būtų turėjęs katastrofiškų padarinių pabėgėliams. E, ta krizė praktiškai įvarė humanitarnės pagalbos organizacijas į aklavietę. Mes turime siekti, kad ištekliai skiriami pagalbai būtų didinami. E, humanitarnių nelaimių finansavimas turi būti mūsų prioritetas, bet daug svarbiau būtų pasistengti išnaikinti problemos priežastis. Sirijoje reikia tarptautinio atsako. Jeigu tarptautinė bendryje būtų anksčiau pradėjusi bendradarbiauti ir siekti įveikti brutalų e, Asado režimą, ta situacija nebūtų tapusi nekontroliuojama. Net ir ISIS nebūtų taip suradikalėjęs mm, turime stengtis kovoti su radikalizavimu, E, atsižvelgdami į žmonių poreikius, mums tenka atsakomybė padėti pabėgėliams. Ačiū. Dėkoju. Ponui Kan, dabar pusantros minutė, ponas Lopes. Jau per daug ilgai Sirija gyvena pilietinio karo sąlygomis. E, išgyvendama katastrofiškus padarinius. 200 tūkstančių žmonių e, žuvo, daugybė į Sirijos gyventojų reikia humanitarnės pagalbos, pusė tų žmonių yra vaikai, 3,25 milijono žmonių pasitraukė iš Sirijos, 150 tūkstančių žmonių e, praš, yra paprašę prieglopšio valstybėse narėse. Ir be viso to dar yra sistemingai ir nuolat pažeidinėjamos žmogaus teisės, E, e, yra, vyksta kankinimai ir naudojami cheminiai ginklai. Tai yra nepriimtina. Ir toje turbūt didžiausios pasaulyje humanitarinės krizės akivaizdoje mūsų atsakas buvo visiškai nepakankamas. Todėl Europos parlamentas šiandien turėtų pasiūsti keturis labai aiškius signalus. Pirma, tai yra e, gėda, tikra gėda, kad jungtinių tautų pasaulinė maisto programa, kuriai reikia 1,7 milijonų eurų, turėjo būti sustabdyta, nors tai ir buvo padaryta tik trumpą laiką praėjusią savaitę. Antra, Sadas niekada nebus mūsų partneris, bet turime pripažinti, kad jis yra svarbus žaidėjas, jeigu norime rasti politinį sprendimą tame regione. Trečia, šis signalas taip pat yra labai svarbus. Turime paremti jungtinių tautų specialiųjų pasiuntinių iniciatyvą regione. Ir ketvirta, nemažiau svarbu, turime pripažinti tą darbą, kuris buvo atliktas panaudojant 23 milijonus eurų. Dėkoju ponui Lopės. E, pasisakė visi sąraše buvę kalbėtojai, dabar spontaniškų pasisakymų procedūra. Pradėsime nuo pono Kaputo. Ačiū, pirmininkė. Pasaulinė maisto programa. Iš tos programos yra maitinami milijonai e, pabėgėlių iš Sirijos, kurie pabėgo nuo karo. Artėja žiema, o šiuo metu žmonės gyvena laikinose palapinėse. Jordanija, Libanas, Irakas, Egiptas tai yra tos šalis, į kurias uh, plūstelėjo dauguma pabėgėlių ir tai kelia didelę įtampą ir biudžeto prasme, ir kitomis prasmėmis. Mes turime e, atnaujinti jungtinių tautų patikos fondą. Mes turime labai plačiai panagrinėti šią problemą, žiūrėti ir į kitas Sirijos kaiminės Dėkoju pirmininkaujančiai Italijai už tai, kad jie ieškojo sprendimo. Pabėgėliai iš Sirijos yra labai didelė problema. Manau, kad visa traptautinė bendryje turėtų čia veikti vieną kryptimį. Dėkoju ponui Kaputo. Kitas kalbėtojas yra Skar Keller. Labai ačiū. E, žmonės badauja todėl, kad valstybės ir ES valstybės nesilaiko to finansinių įsipareigojimų, net po to, kai pasaulio, sveik... E, atsiprašau, pasaulio maisto programos vykdytojai paprašė pagalbos. Tuo tarpu mes kalbame apie pabėgėlius, kalbame apie žmonės, kuriems reikia suteikti pagalbą. Ir Sirijos konfliktas neatsirado staiga ir žiema staiga netėjo. Mes negalime laukti, kol kažkas ras politinį sprendimą. Turime veikti dabar. Manau, kad Sirijos kaimynės ėmėsi milžiniško darbo. Mes turime sekti jų pavyzdį, turime dirbti dabar, veikti dabar. Negalima uh, E, laukti rytojos, kodėl šiandien badaujantis ir skurstantis turi laukti pagalbos iki rytojaus. Negalima palikti kaiminių valstybių vienų, negalima palikti pabėgėlių vienų. Ačiū, kad kalbėjote taip trumpai ir tai buvo vienintelės kolegės paprašusios pasisakyti spontaniškų pasisakymų procedūros metu. Dabar žodis komisijos nariai ponui Stelindės. Ačiū. Pone pirmininkė, Pirmiausia, dėkoju už išsakytas pastabas, mintis ir taip pat už malonius man skirtus žodžius. Aš jaučiau jūsų paramą šiose diskusijose ir dėkoju už, už ją. Mūsų laukia tikrai sudėtingas darbas ir sudėtingos sąlygos. Pabaigoje norėčiau išsakyti tris mm, svarbias mūsų diskusijų išvadas. Pirmiausia, dar kartą kartoju, jog ta krizė, apie kurią šiandieną kalbame, yra beprecedentinė. Tiek kalbant apie humanitarinius krizės padarinius milijonams žmonių, tiek kalbant ir apie finansinius padarinius. Tai yra ta krizė, kuri turi didelę įtaką ir poveikį mums Europoje ir reikalingas išsamus reagavimas į šią krizę, bet mes negalime reaguoti pasitelkdami tik įprastinės biudžeto lėšas. Deja, tas yra absoliučiai išku. Patikimas ES atsakas, kaip jūs teisingai sakėte, tai yra būtinas. Mums tenka kolektyvinė atsakomybė surasti būdų, kaip būtų įmanoma skirti tą finansavimą. Ir mes turime suprasti, kad jeigu neinvestuosime pakankamai lėšų į šį regioną, tuomet tie padariniai bus jaučiami plačiai visame regione. Be jokios abejonės. Antras dalykas. Mes darome viską, kad Europos komisija kartu su valstybėmis narėmis galėtų efektyviai reaguoti į poreikius. Europos Sąjunga visa vadovavo tarptautiniai reakcijai į Sirijos krizę. Mes esame pagrindinis donoras sprendžiant Sirijos krizę ir turime išlikti lyderiais. Trečias dalykas. Humanitarinė reakcija viena savaime nėra pakankama. To nepakaks. Tai yra užsitęsusi krizė. Reikalinga skubiai reaguoti artimai bendradarbiaujant su įvairiais veikėjais ir nacionalinėmis institucijomis. Mes jau dirbame kartu su kitais vystomo bendravimo kolegomis, bandant kiek įmanoma stabilizuoti pagalbos tiekimą. Ir čia vėlgi mums reikia surasti būdų, kaip būtų galima sustiprinti tą finansinę paramą. Juk galiausiai Sirijos krizė, kriziai, kaip jūs teisingai pasakėte, reikalingas politinis sprendimas. Deja, humanitarinės humanitariniams problemoms išspręsti reikia politinio sprendimo. Ir humanitarinė pagalba turi būti teikiama skubiai. Reikia dirbti kartu su visais veikėjais, kad pasiektumėme šio labai sudėtingo tikslo. Esu įsitikinęs, kad mūsų parama, ES parama, specialaus pasiuntinio demestūros iniciatyva yra būtina, reikalinga. Dar kartą dėkoju už dėmesį ir laukiu testinio mūsų bendradarbiavimo šioje labai sudėtingoje situacijoje. Ačiū. Dėkoju ponui Stilienidės. Dabar žodį suteiksiu tarybos vardu ponui Benedetą Delevedovą. Ačiū ponė pirmininkė, ponios ir ponai. Esu dėkingas už diskusijas, esu dėkingas komisijos nariui Stilienidės už jo labai tikslius, aiškius žodžius. Tikrai Europos Sąjungoje įsipareigojimų veikti netrūksta, teikiant humanitarnę pagalbą Sirijos krizės aukoms. Bendra humanitarnė pagalba nuo krizės pabaigos buvo 1,8 milijardo eurų ir mes esame vienas pagrindinių donorų e, maisto, e, pasaulio maisto programoje. Tikimės, kad tokie ir išliksime. Tikimės, kad ir toliau padėsime Sirijos pabėgėliams. Taigi mūsų įsipareigojimai dar kartą įrodomi kartu su pasaulio maisto programa pasirūpinsime, kad reikiami finansai būtų skirstomi, ko galima veiksmingiau ir efektyviau. Prioritetų planavimas ir apibrėžimas bus čia labai svarbu. Esu įsitikinęs, kad kartu mums pavyks pasiekti tų tikslų. Ačiū. Dėkoju. Diskusijos baigiamos.